pasveikinti atvykusi į mūsų salę Europos komisijos atstovą, taip pat tarybos atstovą. Pas mus lankosi Europos komisijos pirmininkas ir Švedijos Europos reikalų ministrė. Pona ir ponios, Norėčiau, kad patvirtintume vakarykščio posėdžio e, protokolą ir dokumentus. Viskas jums išdalinta. Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti dėl vakarykščių posėdžių protokolo ar tekstų, kuriuos patvirtinome? Atrodo, niekas neprieštarauja, taigi laikome, kad jie patvirtinti. Bet matau, kad ponas Šulcas dar norėtų pasisakyti. Prašom. Pirmininkė neturiu pastabų dėl vakarykščio posėdžio protokolo, bet dėl įvykio šio ryto posėdyje. Mano kolegė Kinga Gens, mano frakcijos narė, buvusi užsienio reikalų ministrė, Vengrijos užsienio reikalų ministrė, šį rytą debatų metu fašistų partijos Jobik Kristinos Morvai buvo tiesiog e, įžeista. Pane Gions, kaip buvusi užsienio reikalų ministrė, tikrai puikiai e, dirbo savais laikais dėl tarpusavio gerų santykių, o, o dėl to norėčiau tiesiog ir paminėti šitą faktą, kad neofašistų partijos narė įžeidė mūsų kolegę. Bardzo dziękuję panu za wypowiedź. Ja chciałem również. E, Labai ačiū ponė Šulcai jums už šį pranešimą. E, to jest, e, to jest... Pone Günts norėtų pasisakyti dėl asmeninių priežasčių. Ji nori padaryti asmeninį pareiškimą. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju už sutiktą galimybę. Apgailestauju, kad taip įvyko šiandieną Europos parlamente. Partija, kurią atstovauja Kristina Morvai 2006 metais, sukūrė militaristinę organizaciją, o ta organizacija tiesiog baugina žmonės, visas mažumas, žydus, čigonus. E, ta organizacija neseniai Vengrijoje buvo um, uždrausta, jai paliepta išsiskirstyti, tačiau vis dėlto uniforma vis dar yra nešiojama. E, ta organizacija yra homofobiška, xenofobiška ir vadina Vengriją tiesiog ES e, provincija, ES kolonija. ekstremalieji dešinieji Vengrijoje vykdė įvairias demonstracijas, yra sužeidę nemažai policininkų, e, padegę Vengrijos televizijos pastatą, taip pat e, stengiasi trikdyti Vengrijos nacionalinių švenčių minėjimą. Na ir subrėjus e, rytų blokui tiesiog um, yra per mažai galbūt patirties, kaip elgtis uh, su tokiamis jėgomis. Po tų demonstracijų Vengrijoje buvo e, priimti atitinkami dokumentai. Iš tiesų buvo problemų dėl policijos veiksmų tų demonstracijų metu, bet vis dėlto, poniai Morvai, noriu pasakyti, kad jeigu jūs savo pačios gimtosios Vengrijos institucijas vadinate diktatoriškomis, ir sakote, kad Vengrijoje nėra demokratijos, tuomet jūs, ponė Morva, iš tikrųjų net negalėtumėte kalbėti šiandien Europos parlamente. <clears throat> E, Labai ačiū, ponė Gins. Dabar suteiksiu žodį ponui Bolco ir tuo baigsime asmeninius pasisakymus. Pone Bolco. Ačiū, ponė. Pirmininkė, dėkoju už stiktą žodį. Norėsiu užduoti klausimą per šią pusę minutės. Pone Šulcai, iš kur jūs turite tiek drąsos, e, remdamasis įvairiais pareiškimais, e, narės pareiškimais, E, vadinti frakciją fašistinė vien dėl to, kad ES e, ne visai e, sutinka su šios frakcijos požiūriu. Jūs 430 tūkstančių rinkėjų tokiu būdu vadinate fašistais. Dziękuję panu za wypowiedź. Na tym kończymy. Labai ačiū. Tuo baigiame asmeninius pasisakymus. Norėčiau Jums pranešti, kad kartu su e, tarybos atstovų aš trečiadienį pasirašysiu 22 teisės aktus, kurie buvo priimti bendros sprendimo priimimo procedūros e, būdu, taip pat kaip ir 74. E, taip pat tai bus padaryta pagal 74 taisyklę. Ir šių teisės aktų pavadinimai bus išspausdinti